parlamente. Darbo, e, pagal darbo kartas taisyklę žodis suteikiamas visiems išilėt, nežiūrint, koks, kokia yra lytis. Dabar norėčiau pasveikinti uh, Turkistano Respublikos parlamento uh, delegaciją, uh, kurie lankosi Europos parlamente pagal um, bendrą um, Europos parlamento ir Kirgistano uh, parlamento uh, bendarbiavimą. Mes tikimės, kad e, komiteto e, posėdžiai bus tikrai labai e, produktyvus ir bus labai naudingi mūsų visų žmonėms. O dabar kalbėsime apie dempingą ir dotacijas, kurios skirtos prekiams, kurios nesusijusios